Good afternoon, ladies and gentlemen, let's start. Kolegos, e, labadiena, pradėkime darbą. Šiek tiek pavėlavau, taigi pradėsiu labai greitai. Trys dalykai, apie kuriuos norėčiau informuoti prieš perinant prie programos, taigi pirmiausia, pagal subkomiteto lingvistinę programą nebus verčiama šias kalbas danų, suomių, latvių, švedų, slovėnų, maltiečių, bulgarų, čekų, slovakų ir estų kalbas. Na, ir, ir prioritetas vertimui teikiamas pilna, pilna teisų narių kalboms. Na ir kadangi pastabų nėra, laikykime darbo atvarkę patvirtintą. Ačiū. Dar du dalykai, kaip ir kas norėčiau informuoti. Ponas Albertinė, užsienio reikalų komiteto pirmininkas, primena, kad šios ES delegacijos e, yra numatytas štai kokios. Ponas Ederi. Filip Dimitrov, Angelina Eichhorst. Na ir AFIT sekretariatas nurodys datą antrą. Europos saugumo ir gynybos e, komiteto uh, posėdis, kurį organizavo ponas Fogaulis ir Špygelis, tai yra sėdė vicepirmininkas, įvyks 2010 e, m. lapkričio 90 d. Berlyne ir jeigu jūs tai duomena, prašome prašyti uh, Um, lėšų kelionį ir atitinkamai kreipkite į mūsų pakomitečio sekretariatą. Na kągi, šiandieną mes kalbėsime apie modernės pavojus, tai yra kibernetinės išpolis ir jų pavojimus visuomeniai. Turime iškilių svečių, ne vien tik iškilių, bet ir profesionalių svečių. Taigi pristatysiu tris svečius, mes dar laukiame ir kitų svečių, bet kaip supratau, ponė Enkenen tik jau atvyko. Ji yra teisinė konsultacija iš N... Mm, Estijos atitinkamo centro. Toliau turime daktarą Udo Helmbrechtą iš Enisos. Jis yra Enisos direktorius. Na ir taip pat ponas Andrės Ervida yra e, generalinio info direktorato e, E, vadovas, atsakingas už internetą, tinklus, informacijos saugam. Na, taigi pastebėme, kad iškyla internetinių išpolių pavojai, matėme, kas vyko Estijoje. Taip pat žinome, kas įvyko ir Gruzijoje per 2008 metų Rusijos-Gruzijos konfliktą. Na ir iš kolegų, iš kitų parlamentų, iš žiniasklaidos, taip pat ir iš JAV kolegų žinome, kad šis klausimas iš ties labai svarbu. Na, įvairios organizacijos kalba apie šį klausimą, be kita ko ir NATO. Ir todėl manau, kad e, pribrendo laikas e, mūsų Europos parlamento saugumo ir gynybos pakomitės svarbu pasidalinti informaciją apie šios klausimus. Yra parengtos prezentacijos kurias išklausysime. Ir, ir pirmiausia, suteiksiu žodį poniai, tai yra poniai Enekintik. Prašau. Dėkoju, dėkoju už galimybę e, kalbėti su jumis apie internet, e, kibernetinio saugumo teisinį pagrindą. Na ir iš mūsų centro perspektyvos e, skiriame dėmesį šiam klausimui. Šiek tiek apie uh, Um, bendras aplinkybės ir tai nušvies ir teisinius aspektus. Na ir Talino uh, centras pradėjo dirbti prieš 2-3 metus. Ir dabar bandome susidaryti platų vaizdą apie tai, kaip iš teisinės perspektyvas atrodo kibernetinė gynyba ir koks vaidmuo čia tenka tarptautiniai teisai. Na ir čia gali, reikia atsižvelgti į telekomunikacijų naudojimo teisinius aspektus ir baudžiamosios teisės aspektus. Aš pati esu teisininkė, tačiau pačiame centre mano darbas yra e, žiūrėti, kaip siejasi teisė ir politika politiką šioje srityje, nes iš prezentacijos taip pat pamatysime, kad egzistuoja netitikčių tarp teisės aktų ir e, politikos ir kartais reikia įveikti tas kliūtis tam, kad geriau suvoktume ir politinę situaciją. Na ir pradėsiu nuo to, kad e, trumpai supažindinsiu su e, kibernetinėmis atakomis ir kibernetiniais pavojais, su kuriais susidurime. Na ir jeigu pažvelgsite į spektrą, tai iš vienos pusės e, mes čia matome vidinės nu, reglamentavimo, teisės aktų pažeidimus. Na ir tai vyksta mūsų organizacijose, įmonėse kasdien. Na ir matome, kad e, nuo pat, e, tarptaut, e, nuo pat informacinės visuomenės pradžių su tais pavojais jau susidurėme. O kitoje spektro dalyje dešinėje matote kibernetinį karą. Na ir mes dabar tiesiog bandysime iš teisinės perspektyvos e, nušviesti tą situaciją, su kuria reikia susidaryti. Ir čia reikia tą tai situaciją įveikti. Norint ją įveikti, reikia lingvos skirtingos organizacinės ir kitokios priemonės tam, kad būtų rastas tinkamas atsakas. E, Taigi bet koks e, kibernetinis konfliktas ar incidentas kažkur gali būti šiame spektre. Tačiau teisiniu požiūriu labai svarbu suvokti, kur jis konkrečiai yra šiame spektre, nes teisinis pagrindas, kuriuo remintis bus e, taikomos priemonės, E, tokiams išpoliams ir incidentams atremti, tos teisinės priemonės priklausomai nuo to, kur teisinėme pagrindė yra priskirtini šie incidentai, priemonės bus skirtingos. Taigi labai svarbu kalbėti apie teisinių priemonių e, derinimą. Na ir čia galima remtis tarptautinės bendruomenės teisinių pagrindų ar tinklų, kibernetinių tinklų teisinių pagrindų, baudžiamąją teisinę, nacionalinės saugos įstatymais ir atitinkamų pagrindų, na ir galiausiai uh, ginkluotų konfliktų teisę. Na ir jeigu e, pažvelgsime dabar į kitą skaidruolę, tai matysite, kad neretai tarptautinių lygių reikia papildomų teisinių priemonių. Na ir tarsi yra dvi teisininko grupuotės. Vieni, viena stovykla teigia, kad e, teisinėme pagrindė dabar nėra tinkamų priemonių, kurios leistų išspręsti kibernetinės atakas, kurių priežastis yra politinės, kad kaip panašiai susidūrė ST 2008 metais ir kitos šalis. O kita stovykla teigia, kad vis, turime visus teisės aktus, kurių reikia tokiems išpokaliams atremti. Taigi, bandydama pati atsakyti šį klausimą, aš manau, kad čia reikia kažkur tai būti viduryje, viduryje ir reikėtų ištirti, e, kiek e, tarptautinių lygių dabar turime teisinių priemonių, kurios leistų kibernetinės saugos klausimus. Na ir maždaug yra 50 tokių teisinių priemonių. Tai reiškia, kad jeigu pažvelgsime turimas priemonės, tai yra nemažai teisinių priemonių, kurios leidžia išspręsti įvairius informacinių ar kibernetinių konfliktų aspektus. Na ir galima teikti, kad yra nuo 8 iki 10 tarptautinių organizacijų, kurių darbas susitelkia ar reglamentavimą, ar politikos formavimą šioje srityje. Ir čia skaidruolį matote, kad, na, kai kalba eina bet kokį kibernetinį konfliktą ir jo atremimą, tai visa tai susideda iš vienos, vienų iš organizacijų kasdienį darbą. Na ir e, informacinė sauga remiasi privatinė teisė, e, elektroninės komercijos reglamentavimu, taip pat e, teisės aktus reglamentuojančios interneto operatorių veiklą, o taip pat ir telekomunikacijų veiklos teisinių pagrindų. O iššūkis yra štai koks. Na, kibernetiniai konfliktai ar incidentai keičia savo pobūdį Ir jeigu jie anksčiau buvo grinai ekonominio pobūdžio nusikaltimai ir įsikišim, tai jie dabar jau tampa nacion... nacionalinę saugą pažydžiančią nusikalstamą veiklą. Ir teisinių požiūrių Tai reiškia, kad nors ir turime daugybę teisės aktų, kurie leidžia mums E, užtikrinti bendradarbiavimą tarp paslaugų teikėjų ir keistis informaciją, vis dėlto to, tos teisės aktai nebūtinai yra uh, sukurti turint galvoje kovą su uh, nacionalinės saugos pažeidimais ar tokio pobūdžio nusikaltimais. Mm, Kągi, Na, man rodos, kad e, neturėtume savęs veikiau klausti, ar reikalingi nauji teisės aktai, o klausimas turėtų būti, ar esame gerai pasirengę pasinaudoti jau egzistuojančių teisės aktų ir taip pat turime suvokti, kaip turėtume pakeisti turimą teisės aktą, aktus ir teisės pagrindą, galvojant apie besikeičiantį kibernetinį nusikaltimų pobūdį. Na, Na, jeigu mes pažiūrėsime į skirtingas šios rytėje veikiančias tarptautinės organizacijas ir beje tai padeda suprasti, kokios organizacijos atsakingos už um, kibernetinių nusikaltimų ir incidentų teisinį pagrindą, Taigi matote, kad tų organizacijų spektras yra platus ir čia nepamėdėtas ikon ar kai koks, kurios kitos regioninės organizacijos, kurios taip pat sprendžia kibernetinės saugos klausimus. Tiesiog bandydama iliustruoti e, egzistuojančias organizacijas ir nesigilant į detalės, tiesiog Čia bandžiau nurodyti įvairias e, tarptautinės organizacijos, kurios skiriasi savo pajėgumais bei gebėjimais, e, kai kalba eina apie to teisinę akto pagrindo kūrimą. Tai, pavyzdžiui, jeigu pažvelgsime JAV, tai e, ten yra organizacija, kuri pasiekė beveik visas pasaulio šalis ir galbūt uh, jeigu ta, ta organizacija leis teisės aktus, tai jie bus kažkokie, per, jie bus labai apibendrinanti ir todėl nebus galima atsižvelgti į, į skirtingas įvairių šalių ypatybės. Tai čia paminėčiau jungtinės tautas. Na ir. Ir Na ir e, kol kas dar reikia surasti tarptautinio sutarimo, e, kokie yra prioritetai ir kas labiausiai kelia susirūpinimą. Na ir panašiai tokios organizacijos kaip NATO arba Europos Sąjunga. Tai irgi yra organizacijos ir, sakyčiau, jos e, galbūt gali kokybiškiau sureaguoti nes e, tiesą sakant, šiose šalyse informacinė visuomenė yra išsivyšiusi santykinai panašiai ir e, šios visuomenės gali panašiai sureaguoti į kibernetinius pavojus. Tačiau, kai kalba eina apie e, pa, potencialius pavojus ir e, tai čia tų pavojų skaičius tarsi ribotas ir todėl, kai kalba eina apie teisinį pagrindą, tai reikia pasinaudoti tais privalumais, kuriuos turi kiekviena individuali tarptautinė organizacija. Todėl aš nusprendžiau neminėti konkrečių e, kibernetinių nusikaltimų konvencijos straipsnių, nes kaip ir visi kitis tikriausiai žinote, kad egzistuoja uh, kibernetinių nusikaltimų konvencija, kurią tvirtina Europos taryba, tai labai visapusiška priemonė. Na ir tikriausiai galbūt žinote, kad šioje konvencijoje yra tokia nuostata, pagal kurią uh, jeigu vyksta nacionalinių požiūrių, nacionalinės saugos požiūrių svarbus incidentas, galima pasitelkti šią konvenciją. Taigi čia nieko naujo, mes čia turime teisinį pagrindą, bet tiesiog reikėtų kritiškai vertinti jau turimas priemonės. Ir, pažiūrėjau, prisimenant incidentą e, e, Estijoje, tai tiek teisinių požiūrių matėme, kad reikėjo tiesiog praktiškai pažiūrėti tai, kaip nacionaliniu lygiu yra taikomas tos konvencijos nuostatos. Na, dar šiek tiek apie tai, kas egzistuoja tarptautiniu lygiu. Ir jeigu mes pažiūrėsite į kibernetinius nusikaltimus, tai jie Tai jie šešiaisiais atveju liečia didžiasias tarptautinės organizacijas. Taigi galima skūstis, kad tarptautiniu lygiu nekreipiamas dėmesys e, kibernetiniams nusikaltimams ar nacionaliniai saugai um, um, pavojingi kibernetiniai nusikaltimai. Tai tiesiog E, matote, pažvelgiai šią lentelę, kad į kibernetinius nusikaltimus yra pasirinktas visapusiškas požiūris. Na ir dabar, kai tautos supranta, kad kibernetiniai nusikaltimai kainuoja vis brangiau tiek išteklių, tiek laiko sąnaudų požiūrių, tai visos tarptautinės organizacijos susidurė su panašiais klausimais. Tai yra, kaip galima pri taikyti mūsų teisinį pagrindą ir turimas priemonės tam, kad galėtume tarptautiniu lygiu geriau viską taikyti derinti. Na ir e, jeigu pažiūrėsime į teisę, tai tikrai suabejojama dėl vieno aspekto. Tai yra, ar mums būtina kalbėti apie karinį atsaką į kibernetinius nusikaltimus. Aš iškėliau šį klausimą todėl, kad jeigu pažiūrėsite kibernetinius karus, tai yra keletas organizacijų, kuriuoms tenka tiek teisinti politinius požiūrį atremti tokius iššūkius. Ir pavyzdžiui, jungtinių tautų saugos tar, tar, tarybai e, būtų sudėtinga imtis veiksmų tikro kibernetinio išpolio atveju. E, tačiau vis dėlto neretai visuomenė klausia mūsų, ar mes žinotume, kaip turėtume sureaguoti į karinio pobūdžio kibernetinį išpolį. Na ir teisinių požiūrių tai nėra pats svarbiausias klausimas, nes visi kibernetiniai nusikaltimai, su kuriais likščiol teko susidurti, nebuvo kol kas karinio pobūdžio. Na ir galbūt ateityje tai bus aktualu, tačiau teisinių požiūrių tai yra hipotetiškas klausimas ir greičiausiai svarbiausia yra turėti procedūrą vietoj kažkokius lenkščių kurie leistų vertinti, nuo kada kibernetinis nusikaltimas yra vertintinas kaip karinio pobūdžio. Na, na ir dabar galbūt, kai kalba eina apie kibernetinius incidentus, tai jie veikiausiai yra susijęs su technologijomis. Taigi, sprendžiant uh, Ehm, kibernetinių nusikaltimų klausimus, taip pat reikia gilintis ir žvalgybos klausimus, ekonominio šnipinėjimo klausimus ir taip toliau. Taigi, tai yra tarpusavėje susiję aspektai, nes visi likščiol patirti e, kibernetiniai išpukeliai iškėlė naujų teisinių klausimų. Pavyzdžiui, kaip mums pritaikyti informacijos mainų procedūras, kaip užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp mūsų interneto ir telekomunikacijų operatorių. Taip pat, kaip galima gerinti šį bendradarbiavimą su kitų šalių interneto ir telekomunikacijų operatoriais. O mums teisininkams tai reiškia, kad reikia suprasti klausimo ir problemas um, esmę. Ir galbūt konfliktai gali turėti regioninį pobūdį. Galbūt ES galime turėti teisės aktus, pagal kurios e, e, yra numatyta prievalė galbūt prieš dešimt metų bendradarbiauti interneto operatoriams. Ir dabar galbūt reikėtų peržiūrėti tuos aktus, kad jie būtų tinkamesni. E, kad e, kad būtų daugiau pasitikėjimo visų pirma rinkos ir, iš rinkos ir vartotojo perspektyvos. Na, nu, dabar, kai pasikeičia saugos ir e, slaugos aspektai, tai e, reikia pagalvoti, ar tas teisinės priemonės, kurias likščiau turėjome, yra pakankamos, arba galbūt kažką reikėtų keisti. Na ir kai pagalvome skirtingų e, incidentų lygmenis ir atsakus į juos, tai, e, na, tai mums tenka nuolatos susidurti tinklų saugos klausimu. O kai kalba eina, kai kalba eina apie kibernetinius susikaltimus ir grėsmę nacionaliniai saugai, tai kuo aukščiau einame, tuo mažiau suinteresuotų asmenų įtraukta. Na ir kadangi man kasdienėme darbe tenka nuolatos sudurti su NATO, tai e, kai kalba eina apie kibernetinius nusikalstamumus svarbius nacionalinio saugumo požiūrių, tai tiek NATO, tiek ir ES turi čia kompetencijų, taip pat ir priemonės, kurios leistų sureaguoti ir kartais tai yra bendri dalykai. Na, iš esmės, manau, kad dabartinė situacija, kai kalbame apie kibernetinį saugumą, tai matome, kad keičiasi pavojų ir grėsmių pobūdis. Na, o kita vertus turime viską žiūrėti iš internetinės visuomenės perspektyvos. Taigi yra skirtingų interesai, e, nacionalinis saugumas, e, konkurencingumas ir taip toliau. Ir kartais sunku numatyti politinių sprendimų pasiekmes. Aš jau minėjau e, interneto operatorių e, bendradarbiavimo aspektus, taip pat daiktų internetą. Na, tai yra tie aspektai, kurie palengvina mums gyvenimą, atveria naujų galimybių, tačiau tai kartu reiškia naujas grėsmės, tai yra tiesiog paketo sudėtinė dalis. Taigi, apibendrint, štai tokios mano yra išvados. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Visų pirma, siūlyčiau suteikti žodį visiems trims kalbėtojams, o paskui galima bus pateikti klausimus ir padiskutuoti. Daktaras Helmbrecht yra ENISA direktorius. Jis pakalbės apie europinį atsaką į tokį iššūkį. Prašom, žodis jums, daktarė Helmbrecht. Labai ačiū, tai paaiškės, ar aš turiu europinį atsakymą. Aš norėčiau visų pirma Jums e, paaiškinti, kokios patirties Enisa jau turi ir pateikti tam tikras išvadas šią temą. Mes kalbame apie kibernetinius nusikaltimus ir aš pasistengsiu nekalbėti taip išsamei, kaip anksčiau kalbėjusi kolegė. Anksčiau mes kalbėdavome apie informacinių technologijų saugumą, dabar vis dažniau kalbame apie kibernetinius nusikaltimus. Ir aš galiu pasakyti štai, kad žmonių elgesys nesikeičia. Jis visą laiką toks pats, visą laiką siekiama išvilioti pinigų iš kitų žmonių, apiplėšti žmonės virtualiame pasaulyje. Kas yra kibernetinis Šnipinėjimas tai vėlgi nėra nieko naujo, tiesiog pasitelkiamas labai išmanios priemonės, tokie kaip trojos arkliukai. Vairiose pasaulio šalise egzistuoja skirtinga kultūra. Kai kuriuose šalise šnipinėjimas yra normalus elgesys. Galbūt mums tai sunku ir suprasti. Toliau, kibernetiniai karai per pastaruosius penkerius metus šalis vis dažniau skelbia, kad jos turi pajėgumų skirtų kovoti su kibernetiniais e, reiškiniais. Aš jums pasistengsiu. Jūs galite patys rasti pavyzdžių e, kiekvieną dieną laikraščiuose, tai yra labai aktuali tema. Kai mes kalbame apie kibernetinį saugumą, visų pirma, mes kalbame apie informacijos, informacinių sistemų ir infrastruktūros apsaugą. Būtent šioje srityje dirba ir ENISA. Galim jums pateikti keletą pavyzdžių. Šiuo metu pastebima globali incidentų tendencija. Du 2007 metais Estijoje įvyko kibernetinė ataka. Šiandien labai dažnai pasitaiko ir įvairių piktybinių užkratų. Dažnai paprasti žmonės tiesiog nesuvokia, kad jie naudojasi kažkokiu tai užkrestu tinklapiu. Taigi reikia žmonėms daugiau informacijos, kaip jiems elgtis ateityje. Tie piktybiški užkratai apima ir virusus, ir trojos arkliukus, ir taip vadinamosius botnets, nes galima tiesiog kompiuterį kontroliuoti, esant toli nuo jo. Jeigu jūsų kompiuteris yra užkrestas botnets, tai reiškia, kad kažkurio kitoje pasaulio šalyje galbūt yra kompiuteris, kuris kontroliuoja jūsų kompiuterį. Na ir dažnai tiesiog nežinoma, kur yra tas viską kontroliuojantis kompiuteris arba serveris. Gali paaiškėti, kad tas serveris yra tokioje šalyje, kur yra taikomi visai kitokie teisės aktai arba galbūt iš viso teisės aktai netaikomi. Taigi jeigu jūsų kompiuteris užkrestas botnets, tai jūs tiesiog negalite su to kovoti. Paslaugų teikėjai tiesiog kartais gali atjungti jums internetą tam, kad užkirstų kelią užkrato plitimui. Taigi matote, kad e, keičiasi tos piktybiškos technologijos. Tai reiškia, kad pasaulis negerėja. Mes turime ir statistinių duomenų. Tie statistiniai duomenys buvo jau paskelbti, aš trumpai juos pristatysiu. Visų pirma, finansinė žala, finansiniai nuostoliai. Tai labai aktualu šių dienų verslui. Visų pirma, nukenčia įmonės įvaizdis, jeigu ji praranda kažkokius duomenis. Jeigu vyksta kibernetinės atakos infrastruktūros srityje, tai įsivaizduokite, kiek daug pinigų galima prarasti. Pavyzdžiui, jeigu nuo to nukenčia kažkoks tai akcijų biržų sandoris. Kyla įvairių grėsmių Visų pirma, norėčiau paminėti vadinamąjį phishing. Man atrodo, kad tai yra pats geriausias šių dienų pavyzdys, nes e, naudojantis phishing technologijomis tiesiog yra pavogiami slaptažodžiai. Toliau try by downloads. taip pat ir e, trojos arkliukai, botnets špin, šnipinėjimas, tai yra didžiuliai iššūkiai šiuo metu. Toliau tapatybės vagystės. Europoje norima naudoti elektroninės tapatybės korteles, nes tai svarbu, kuriant ir vidaus rinką, tačiau antra vertus, uh, kyla patikimumo klausimas, nes tapatybės vagystė taip pat yra gana dažnas reiškinys šioje srityje. Kuriama vis naujų technologijų. Gamybos srityje kuriamos kontrolės sistemos, pavyzdžiui, skala sistema skada, atsiprašau, sistema. Šis skada sistema padeda geriau suprasti vartotojams, kokios gali būti tos kibernetinės atakos. Kągi mums reikėtų daryti? Tai yra vienas klausimas. Aš nenorėčiau skleisti panikos, bet norėčiau pasakyti štai ką šių dienų pasaulyje yra pastebimas tam tikras elgesys. Ir mums reikėtų pagalvoti, kaip mums reikėtų prisitaikyti prie tokio elgesio, kaip reikėtų su juo kovoti. Jeigu jūs gyvenate kažkokiame mieste, jūs žinote jo apylinkės išvykdami atostogų, jūs užrakinate duris, bet jūs nežinote, kaip elgtis internetinėje aplinkoje. Taigi šiandien labai svarbu mokyti ir vaikus, ir saugusius, kaip bendrauti socialiniuose tinkluose, internes, internete. Reikia laikytis tų pačių saugumo priemonių kaip ir realiame pasaulyje. Taigi Enisa vykdo švietimo kampanijas. Tačiau kol kas mums kyla problemų dėl infrastruktūros mes šiuo metu naudojame technologiją, kuri buvo sukurta prieš 25 metus turiuomenį internetinių technologijų saugos sritį. Žvelgiant iš technologinės pusės, turiu pasakyti, kad e, labai sparčiai plėtojasi technologijos, tačiau su šiuo reiškiniu koja ko nesuspėja internetinių sistemų saugos sritis. Saugos klausimas nėra vien tik nacionalinis klausimas. Jeigu jis tampa nacionaliniu klausimu, tai jau dažnai būna per vėlu. Saugumo klausimas neturi sienų. Jeigu mes kalbame apie informacinių technologijų saugą, tai turime mąstyti globaliai. Visiškai neseniai vyko diskusijos apie naujus verslo modelius, kur panaudojam IT ir tokiamis technologijomis naudojasi daug vartotojų. Tokiu atveju taip pat reikėtų užtikrinti saugumą, išspręsti ir kitus klausimus. Verslas vystosi greičiau negu kad verslo modeliai. Na, o informacinių technologijų saugumas dažnai atsilieka. Kas vyksta Europoje? Valstybės narės turi institucijų, mes turime naują Lisabono sutartį, jis suteikia naujų perspektyvų ir ENISai, ENIS agentūrai. Ši sutartis užtikrina geresnį bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, EBPO ICOX taip pat svarbi, organiz, ICON svarbi organizacija, su kuria mes taip pat bendradarbiavame. Taip pat svarbu bendradarbiauti ir su pramonės sektoriumi, taip pat ir privačiu sektoriumi. Jeigu mes sprendžiame informacinių technologijų saugos klausimą, mes turime bendradarbiauti ir su privačiu sektoriumi keistis informaciją. Labai svarbus toks dialogas. Enisa tam pritarė. Mes turime patirties. Mes rengiame įvairius dokumentus. Mes padedame ES piliečiams jų kasdienėme gyvenime. Čia yra pavyzdys, ką mes darome. Ačiū. Dėkuoju, ponė direktoriu. Na dabar norėčiau pasveikinti kitus svečius, Europos komisijos atstovus, pona e, e, Arno Atvikščiantis ir ponas Radvenskis. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Andrėjai Servida, e, DG Info e, departamento vadovas. Labadiena, dėkoju ponė pirmininkė. Dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame klausime ir pasidalinti mūsų požiūriu bei informaciją apie tai, kas nuveikta ES, užtikrinant kritiškos informa, infrastruktūros apsaugą. Na ir dabar tiesiog norėčiau informuoti apie tai, kas daroma, kokiu politiniu pagrindu tai remiasi ir kaip, kaip atrodo kritinės infrastruktūros apsaugos veiksmų planas, kuris buvo patvirtintas praeitais metais. Na ir kolegos pamanęs pakalbės apie teisinį pagrindą, kuris e, padeda Europos Sąjungai spręsti tas grėsmes, kurios išplaukia iš konkrečių nusikaltimų kibernetinių nusikaltimų. Taigi trumpai norėčiau nušviesti vykdomą veiklą, o taip pat ir komisijos ketinimus, pavyzdžiui, skatinti pasitikimą ir saugumą skaitmininėme darbo atvarkėje. O taip pat e, pakalbėsiu apie tai, kaip politika yra susijusi su tuo, kaip, ką mes darome ir kaip mes tęsime anksčiau pradėtus darbus. Taigi šiek tiek duomenų. Na, vienas iš tų klausimų, kuriuos mes nustatėme nuo 2006 metų, tai jeigu mes pažiūrėsime į nusikaltimus rytis, tai tiesą sakant labai sunku nu, parinkti konkrečius skaičius. Tačiau kita vertus, vyriausybės pateikė skaičių arba, sakyčiau, e, tarptautinio pobūdžio organizacijos, kaip pavyzdžiui, atitinkami forumai ir jie leidžia mums pateikti skaičius susijusius su e, tuo, kas vyksta ir tai tarsi leis suvokti situaciją. Taigi e, mūsų poveikio vertinime, kurį rengėme 2008 metais, mes patikėme skaičių ir tie skaičiai atspindi analizę ir ta analizė remiantis buvo pas, pas, patvirtintas infrastruktūros apsaugos veiksmų planas. Na ir matome, kad 2008 metais pasaulio ekonominis formas vertino, kad nuo 10 iki 20 procentų egzistuoja galimybė, kad uh, per ateinančius dešimt metų grius kritišką infrastruktūrą ir greičiausiai tai gali apitikrai kainuoti 250 milijardų dolerių. Jeigu pažiūrėsime 2009 metų e, ataskaitą ir ekonomika, tiesąkant, nepasikeitė, tačiau ta tikimybė išaugo nuo 15 iki 25 procentų. Tai rodo, kad ekonominių požiūrių iš tikrųjų kažkas gali įvykti ne taip. Ir ekonominis forumas pasaulinis ekonominis formas įvertino galimą poveikį pasauliniu lygiu, jeigu bus pažeista, bus pažeista kritiškas infrastruktūros veikla. Na ir yra ataskaita, rengėsi, remiasi 2007 metų duomenis, JAF E, verslo apvalusis stalas ir jis vertino, kad jeigu ekonominė e, interneto veikla būtų sutrikdyta, kas mėnesį tai kainuotų iki 200 milijardų JAV dolerių. Ir pavyzdžiui, Šveicarija vertino, kad e, jeigu būtų didelį kliuvinį internetui, tai šaliai tai kainuotų 1,2 procento BVP. Taigi matote, kad tai iš tikrųjų būtų labai brangu Ir tai kainuotų iki bet kokios šalies 1,2 BV, procentų BVP. Mm, tai tiek kainuotų tokie sutrukdymai. Ir apie tai turite galvoti, formuodami ateities politiką. Na, na, galima galbūt būtų plačiai išsimoti, galvojant apie priemonės skirtas atremti e, e, kibernetiniams išpoliams. Ir sakyčiau, kad yra daugiau egzistuojančių priemonių, ne kad reikia, tačiau. Ir jeigu pažvelgsite į šios skaidruolės antrąją dalį, tai yra nurodyta, kiek, kokie būtų kaštai rinkai. Tai čia tiesą sakant, nepaslėpti duomenės ir matote, kad uh, tik savaitai galima už 50 iki 60 dolerių e, e, nusisamdyti, kas kainuotų vadinamas 1000-2000 bokų. Na ir Estijos pavyzdys rodo, kad yra išpolių bangos ir tos bangos e, yra sukeltos konkretaus laikmečio. Ir analistai padarė išvadą, kad tie bottlenecks yra išnamuoti, išpoliams vykdyti. Ir aš sakyčiau, tai tikrai leidžia įvertinti scenarius, pagal kuriuos e, griūtų ta kritiška infrastruktūra. Taigi, kągi konkrečiai nuveikė komisija? Jis siūlė. Uh, e, 2009 IIP veiksmų planą ir tikslas buvo pirmiausia įvertinti, kaip galima būtų apsaugoti Europą nuo plataus masto kibernetinio atsako bei trikdžių. Na, tai ne vien tik tais išpolių problema, bet, sakykime, mes visi esame priklausomi nuo su, tarpusavį susijusių technologijų ir platformų kurios užtikrina informacinių ir komunikacijų technologijų veiklą. Ir jeigu iš tikrųjų nori pasikliauti ši, e, šiomis technologinis platformomis ir infrastruktūrą, tai reikia žinoti, kaip veikti, kaip valdyti sisteminės rizikas. Ir taip pat reikia įvertinti poveikį. Jeigu mes norime įvertinti poveikį konkrečiai mums, mūsų sodui, mūsų namui, reikia holistinio, visapusiško požiūrio. Nes tik tais pasitelkus visus interesuosius asmenys nuo vartotojų iki operatorius, paslaugų teikėjo, visus, visus įtraukiant į šias pastangas kad visi prisimtų savo atsakomybę už bendrus tikslus, tik tuomet pasieksime. O bendras tikslas yra mm, pasiekti, kad mūsų kibernetinės sistemas būtų patikimesnės ir atsparesnės. Nes uh, mes esame priklausomi nuo jų atsparumo, kai veikdame mūsų ekonominius sandarius, planuojame ir mm, simame laisvalaikiu, netgi galvojant apie demokratiją, nuo to taip pat esame, dėl tuo požiūriu taip pat esame priklausomi nuo technologijų, taigi turime būti pasirengę. Ir sakyčiau, turime pasirengti turime turėti įrangą, o tam turime žinoti, ką reikia padaryti, turime žiūrėti ne vien tik į atsako klausimą, bet ir nustatymo, prevencijos, bendradarbiavimo klausimą, jį, tam, kad jeigu, tarkim, būtų trukdžių dėl išpolių ir panašiai, tai reikia, aišku, pasirūpinti, kad infrastruktūra veiktų ir ekonominės sistemas, kad veiktų. Ir reikia išvengti, kad e, nebūtų nusmukta žemiau negu minimalaus paslaugų lygis tam, kad apskritai viskas veiktų. Taigi, sakyčiau, čia reikia žvelgti į pasaulinę aplinką ir čia svarbus tarptautinis bendradarbiavimas. Taigi, mes esame nuo konkrečių veiksmų plano tikslų. Tai pirmiausia, reikia pereiti nuo nuo atviros, bet ne labai vaisingos diskusijos, nuo politinių, diskusijos dėl politinių klausimų, prie konkrečių veiksmų, prie diskusijos dėl konkrečių veiksmų. Ir čia, sakyčiau, čia reikėtų skatinti um, keitimas geros politikos praktikomis tarp valstybinių valstybių valstybių narių, nes 27 valstybėse narėse požiūris, gebėjimai ir taip pat turimos priemonės skiriasi. Uh, Na ir kaip e, minėjo daktaras Helmbrechtas, privačiam sektoriui taip pat tenka svarbus vaidmuo, nes privatus sektorius atsakingas už infrastruktūros technologijų valdymą. Ir tai yra labai svarbus aspektas tiek e, privačiam sektoriui, tiek ir politiniais ryčiai vyriausybėms, politikos formuotojams. Na ir um, jeigu bendradarbiausime kartu, tai pasieksime geresnių, geresnių rezultatų ir todėl raginame valstybėms narėms pasirūpinti uh, technologijomis pačioms bendradarbiauti ir tokiu būdu viską pakilėti į europinį lygį. Ir tokiu būdu Europa kaip e, regionas bus geriau pasiruošęs ir tarptautinio bendradarbiavimo požiūriu jos balsas bus geriau iškirstas ir bus įsiklausyta mūsų balsą, kai kalbame apie pagrindinius iššūkius, pagrindinės problemas bei mūsų kritinės infrastruktūros atsparumą. Taigi pirmasis ramstis yra pasirengimas, o pasirengimas yra susijęs su tuo, kaip pasiekti, kad kiekviena valstybė narė būtų pasirengusi. Tai yra turėtų geros praktikos pavyzdžių, kurie leistų susidoroti su galimais infrastruktūros trukdžiais. Ir mes esame parengę rekomendacijų valstybėms narėms ir siūlome jiems patiems kurti savo pačių gebėjimus, kurie užtikrintų jų pasirengimą. Ir tai reiškia, kad būtų sukurtas nacionalinės reagavimo į kibernetinius pavojus komandos propagandos. Gal to dar nepakaks? Ir čia galbūt Anisa mane turėtų mus pataisyti, bet iš tikrųjų teikiama parama valstybėms narėms šio požiūriu ir šiuo metu yra 11 valstybių narių, kurios tik tais planuoja dar tokias komandas vyriausybinių lygių, tačiau kol kas dar niekas nedaroma. Tai reiškia, kad mums reikia vykti į šalį, e, užtikrinti, kad būtų sukurta partnerystė, užtikrinti galimybę reaguoti ir reikia koordinavimo operacinių lygių. Bet sakyčiau, trūksta priemonių, kurios leistų užtikrinti bendradarbiavimą europiniu lygiu. Taigi valstybės narės turi žiūrėti į tai kaip galimybę e, sukurti tokias nacionalinio reagavimo komandas ir tai užtikrintų ir bendradarbiavimą Europinių lygių, nes jeigu kažkas vyktų ne taip, turėtume bendradarbiavimą. Matėme panašiai, kai vyko išpoliai prieš Estiją, Gruziją, Lietuvą, toks bendradarbiavimas yra svarbus nes tik tais tikro bendradarbiavimo dėka galime išspręsti problemas. Tačiau jeigu to norime pasiekti, reikia įtraukti privatų sektorių nacionaliniu lygiu, nes kai reikia atsako, tai negalime pasakyti, kad perkime atsakomybę vien tik tais viską ant e, vyriausybės pečių, kad jie išspręstų šios kliū, šias kliūdis, nes, pavyzdžiui, Estijos atveju piliečiai tikėjosi e, pagalbos pirmiausia iš vyriausybės. Na ir vyriausybė tokiu atveju privalo imtis veiksmų. Na ir veiksmai turi būti organizuojami nacionaliniu lygiu, bet aišku ir europietiniu. europietiniu nes tokiu būdu galima pasiekti gerą e, pusiausvyrą tarp konkurencijos ir nacionalinio saugumo. Ir kai kalbu apie konkurenciją, tai čia turiu galvoje ne vien tik nacionalinį ir europinį, bet ir tarptautinį lygmenį. Ir aš manyčiau, kad čia Europos balsas turėtų būti geriau girdimas. O nustatymo požiūriu, aptikimo požiūriu, tai manau, kad jau nacionaliniu lygiu turi, turime gebėjimus, bet tuos gebėjimus reikia plėsti tam, kad būtų užpildytos likščiol egzistuojančios spragos, tuos gebėjimus reikia apjungti tam, kad ir europinių lygių galėtume keistis gebėjimais. Ir tai reiškia, kad ir piliečiai, ir smulkus bei vidinis verslas turėtų būti įtraukti. Aišku, mes turime kurti savo pačių gebėjimų, savo gebėjimus, pažiūrėjau, Europinių lygių ir kolegos apie tai pakalbės vėliau, apie atitinkamų sistemų kūrimą, tačiau e, manau, kad reikia įtraukti tuos, kurios pirmiausia ištinka tuos tie trikdžiai. Ir čia tikrai e, paminėčiau piliečius ir verslą. Na ir galima turėti priemonės e, aptikimui, nustatymui trukdžiams, tačiau pirmiausia reikia strategijų. Na ir turime uh, paraginti valstybės narės padaryti savo namų darbus, nes jos uh, turite uh, atsakomybę savo piliečio atžvilgių už, jų, už visuomeninį saugumą. Tačiau manau, kad reikėtų platinti suvokimą apie, tarp, apie europinį bendradarbiavimą šioje srityje. Ir reikalingi tie planai, ir juos reikia matyti europinėme kontekste mm, ir europinių bandymų kontekste. Na ir labai malonu, kad e, lapkričio ketvirtą dieną įvyks europinio lygmens išbandymas ir Ir malonu, kad buvo paraginta ir Anisa prisidėti ir padėti organizuoti e, šį e, bandymą lapkričio ketvirtą dieną. Tačiau jeigu norime įvykdyti visus šios darbus, reikalinga stiprinti bendradarbiavimą tam, kad galėtume bendrai panaudoti šiuo metu turimas operacinės priemonės. Na ir galiais, galiausiai tarptautiniai klausimai. Ir ši tarptautinė dimensija e, leidžia leidžia mums atsakyti klausimą, ko reikia tarptautiniu lygiu, e, galvojant, tam, kad būtų atsižvelgta į mūsų europinius prioritetus bei iššūkius, galvojant apie ilgalaikį interneto saugumą. Tai svarbu, nes jeigu to nepadarysime, tai gali būti, kad e, pirmenybė bus teikiama tokiam regioniniam požiūriui. Na, Taip, e, e, jeigu yra suvokiama, kad reikia imtis veiksmų nacionaliniai saugumui užtikrinti, tai pirmiausia bus vadamausi regionių požiūrių. Na, tai susijęs su veikla. Na, ir viena iš priemonių, dėja, tai nėra atsakas į iššūkius, tai yra tiesiog atsako iššūkius dalis Taigi tenka konstatuoti, kad daug ką turi nuveikti valstybės narės, privatus sektorius, patys piliečiai, smulkus ir nis verslas, bet visiems jiems taip pat reikalinga pagalba. Taigi labai svarbu, kad e, valstybės narės įveiktų atotrukį tarp privataus ir viešojo sektorius ir reikalingas pagrindas bendradarbivui, jeigu norime, kad tos turimos operatinės priemonės būtų veiksmingos. Visą tai susijęs su tuo, kas buvo nuveikta praeitais metais, tačiau tikriausiai prisimena kad e, komisija pasiūlė Europos skaitminę darbo atvarkę ir šios darbo atvarkės e, ar šios politikos ryties E, vienas iš pagrindinių ramščių yra pasitikėjimas ir saugumas. Tai yra svarbu, nes jeigu nebus saugumo, nebus pasitikėjimo, jeigu nebus pasitikėjimo, bus menkas naudoj, e, naudojimas. Jeigu bus menkai naudojimas tinklais ir infrastruktūra, tai nebus patenkinti mūsų lūkesčiai, turi, kuriuos sudėjome į Europą, kurdami Europą. Taigi tai yra tai, kas siūloma, matote, tris tulpelius, tai yra pasirengimas E, siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą, čia nušviesta, ką per pastarosius keletą metų nuveikė valstybės narės, tačiau tai taip pat siejasi su tais veiksmais, kurių reikia imtis kovojant su kibernetiniais nusikaltimais, o taip pat tų žingsnių, kuriuos reikia ger, bandant gerinti bendradarbiavimą bei stiprinant teisės aktus, kurie leistų uh, užkirsti kelią kibernetiniams nusikaltimams ir juos įveikti. Taip pat uh, reikia priegos prie saugos. Ir tai yra susijęs su turiniu. Tai yra, kaip galima kovoti su kengsmingais pornografiniais turiniais, kaip čia galima įveikti, patraukti privatų sektorių tam, kad e, internetas būtų saugesnis, ypač mūsų vaikams. Na ir kai kalbame apie skaitmeninę darbo tvarkę, tai pirmiausia atkreipsiu dėmesį į pasiūlymą modernizuoti Enisą. Tai labai svarbu mūsų požiūriu, nes šis pasiūlymas buvo pateiktas rugsėjo 13 dieną kartu su pasiūlymu, kurį nušvies mano kolega. Jis yra susijęs su direktyva, e, su išpoliais prieš informacinę visuomenę. Na ir tas pasiūlymas modernizuoti ENISA suformuluotas tam, kad ENISA galėtų būti tokia organizacija, kuri leistų mums gauti daugiau žinių, užtikrintų prieigą prie geresnių patikimesnių duomenų, nes jeigu turėsime tokius duomenys, turėsime geresnius kriterijus, kurie leisti vertinti tai, ką mes darome ir kaip tai reikia daryti. Na ir jeigu Enisa bus modernizuota, tai bus geriau su jie ir bendradarbiauti ir bus geresnė parama, kurią Enisa teikia ES institucijoms ir valstybėms narėms, bandant spręsti tarp valstybinius klausimus, tai yra nustatymas, atsakas, e, bandymai ir taip toliau. Kol kas to Enisa dar nedaro. Jeigu geriau ben, dirbsime iš vien, geriau bendradarbiausime, būtent to ir siekiame padaryti. Na ir turėtume atsisakyti tokios individualios politikos, kuri nėra koordinuojama arba koordinavimas yra labai menkas, siauras, o turime perti prie platesnio, geresnio bendradarbiavimo. Ypač, e, kai kalbame apie tuos aspektus, dėl kurių dabar diskutuosime, kaip spręsti grėsmės. Kol kas mes daugiausiai kalbame apie rizikos valdymą, bet rizikos valdymas bus veiksmingas tik tais tuo met, jeigu mes e, rizikos valdysimą perduosime toms šalims, kurios geriausiai tai gali padaryti. Ir tai vėl susiję su tokiais su klausimais, kad nacionalinis saugumas ir kova su kibernetiniais nusikaltimais. Na ir sakyčiau, čia reikia uh, geresnės kokybės, kuri užtikrintų geresnę, geresnį saugumą negu kad dabar. Apie tai kalbėjo ir ponas um Helmbrechtas. Na ir kaip ten bebūtų, tai bet kuriuo atveju reikia įtraukti privatų sektorių ir suteikti rekomendacijas jam iš institucijų pusės. Tiek iš mano pusės ačiū. Thank you very much for this uh, Labai ačiū už šią svarbią informaciją. Generalinis Home direktoratas taip pat atsintė savo atstovą į mūsų posėdį. Tai yra ponas Radomir Janski. Prašom žodis jums. Good afternoon. Thank you, Mr. Chairman. Panas Hartvik. Ačiū. Pirmininkė, laba diena visiems. Na, jau yra pakankamai vėlyva popietė, taigi pasistengsiu kalbėti trumpai. Šio viešojo klausimo tikslas yra kova su kibernetinėmis ataskaitomis, e, atakomis, atsiprašau. Mes jau išklausėme, ką pasakė ponas Helmbrecht, jis kalbėjo apie Enisa veiklą. Ponas Andrėjas ir Vyda kalbėjo apie kritinės infrastruktūros apsaugos problemas. Netrukus perėsiu prie e, komisijos pasiūlytos direktyvos ir jos būdžiamosios teisės aspektų. Tačiau prieš tai pateiksiu keletą komentarų. Andrėja, Andrėjas pateikė tam tikrą ramščių struktūrą. Tai buvo vienas pavyzdys. O aš pateiksiu kitą pavyzdį, kaip galima uh, pristatyti šią situaciją. Kartais gali būti pakankamai sudėtinga suprasti, kas yra tos kibernetinės atakos. Na, visų pirma, kibernetinė sauga. Savo direktyvoje mes kalbėsime uh, apie kibernetinę erdvę, kibernetinius nusikaltimus. Kas yra tie kibernetiniai nusikaltimai? Galima būtų pateikti keletą skirtingų apibrieščių. Visų pirma, tai yra CŽV nusikaltimai susijęs su informacinių technologijų duomenų pažeidimais. Būtent šioje srityje galime kalbėti apie atakas, apie tai kalbėsime vėliau. Na ir yra tradiciniai nusikaltimai, kurie persikelia į kibernetinę erdvę. Kaip buvęs policijos pareigūnas, galiu pasakyti, kad čia nieko naujo. Sukčiavimai vyksta metų metus, amžių amžius, dabar tiesiog persikeliama į naują platformą. Taip labai supaprastintai galėčiau viską ir pasakyti. Viena vertus yra įvykdomi e, nusikaltimai naudojantis e, kompiuteriais, na, o antra verta vyksta kompiuterinių sistemų atakos. Kasgi yra atsakingas už šiuos nusikaltimus? Jeigu mes siūlome teisės aktus skirtus kovai su tokiamis atakomis, tai baudžiamojo perskimo institucijos turėtų juos tirti. Na, bet pagalvokime apie saugumo aspektus. Čia jau mes paliečiame ir karinę sritį. Jeigu mes kalbame apie nusikaltimus, kurie yra įvykdomi naudojantis e, kompiuteriais, tai jau yra baudžiama perskima institucijų kompetencija. To reikėtų nepamiršti nagrinėjant apibrieštis. Visą laiką reikia siekti kiek įmanoma daugiau aiškumo. Na, o dabar mano kolega Radomir Janski išsameu pristatys šį direktyvos pasiūlymą dėl kovos su kibernetinėmis ataskaitomis. Good afternoon. Ačiū labai ten visiems. Ačiū Arno. Aš norėčiau aptarti CŽV nusikaltimus, vadinamuosius CŽV nusikaltimus. Bet iš tikrųjų CIA anglų kalboje galima iššifruoti ir confidentiality, integrity and availability. Tai yra nusikaltimai susijęs su sistemų atakomis, šnipinėjimu ir prieiga prie sistemų. Likščiol buvo tik pagrindų sprendimas dėl e, informacinių sistemų, jis galioja nuo 2005 metų, nuo dabar mes teikiame naują pasiūlymą dėl direktyvos ir aš paaiškinsiu, kodėl. Nuo tada, kai buvo patvirtintas pagrindų sprendimas, įvyko nemažai didelių ir anksčiau nepažinotų, nežinomų kibernetinių ataskaitų. E, atakų, atsiprašau, e, Estijoje ir Lietuvoje, atitinkamai 2007 ir 2008 metais, ko gero apie tai daug girdėjote, ypač e, skaudžiai nukentėjo Estija nuo tos kibernetinės atakos. Visiškai neseniai, 2009 m. kovo mėnesį, vyriausybių ir privačių organizacijų kompiuterinės sistemos 103 šalyse buvo užpultos užkrato, kuris buvo instaliuotas kuris buvo skurtas taip, kad jis galėtų prasiskverbti į slaptus dokumentus. Nuo to nukentėjo ir Bruselis. Mes kalbame apie piktybinius užkratus, bet čia turiuomenį ir visokius virusus, kurie priverčia kompiuterius daryti to, ko jie šiaip nenorėtų daryti. Ir tokie virusai yra naudojami vykdant nusikaltimus. Tie virusai, kurie sukelia didžiulės atakas, botnets, yra vadinami botnets. Mes pastebėjome, kad šiuo metu botnets vis labiau plinta. Naujausias pavyzdys yra Stuxnet. Ko gero apie tai jau girdėjote. Stuxnet yra virusas, kuris užpuola įvairias, įvairius pramonės įrenginius, pavyzdžiui, brandolinės jėgainės, kitokius įrenginius nemažai įrengimų yra užkrečiami naudojant USB raktus. Kas yra botnets? Tai yra užkrestų kompiuterių tinklas. Tas užkrestų kompiuterių tinklas valdomas iš išorės. Ir iš tikrųjų gali būti užpulti šimtai tūkstančių kompiuterių tuo pačiu metu. Uh, Ir tai reiškia, kad sistema užlūšta, jūsų kompiuteris ir serveris e, tiesiog nebegali susidoroti su visomis užklausomis ir tokio kompiuterio veikla sutrinka. Tai gali trukti dienų dienas. Jūsų kompiuteris tiesiog pakimba ir jūs nieko nebegalite padaryti. Būtent dėl to mes ir uh, sugalvojame pateikti naują pasiūlymą, o tiksliau mes sugalvojame peržiūrėti 2005 metų pagrindų sprendimą. Tikriausiai jūsų nenustebins tai, kad mes ėmėmės tradicinę Europos tarybos konvenciją, kai rengiame uh, pagrindų sprendimą. Ta konvencija yra žymiai platesnė, ten kalbama ne vien tik apie kibernetinės atakas, tačiau mes siekiame nuoseklumo, stengiamės atsižvelgti tuos teisės aktus, kurie jau egzistavo tarptautiniu lygmeniu. Taigi toks būtų kontekstas. Mes taip pat susipažinome su 2005 metų pagrindų sprendimo įgyvendinimo ataskaita, kuri pasirodė 2008 metais. Toje įgyvendinimo ataskaitoje yra patikta pagrindinė išvada. Ir ta išvada yra tokia, nors buvo pasiekta nemažai pažangos įvairiose valstybėse narėse ir nors tas pagrindų sprendimas buvo pakankamai gerai įgyvendintas, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse dar to nebuvo padaryta. Ataskaitoje pabrėžiama, kad atsirado naujų grėsmių Europoje. Jos atsirado po to, kai buvo patvirtintas pagrindų sprendimas. Ypač kyla grėsmė e, vienu metu vykstančių atakų, taip pat ir botnets atakų. Kai buvo rengiamas ir tvirtinamas pagrindų sprendimas, tokių botnets atakų dar nebuvo ir dėl to, norėdamas sureaguoti į šias tendencijas, Europos komisija nori rasti geresnį atsaką, kaip susidoroti su naujai kylančiomis grėsmėmis. Taigi 2008 metais mes turėjome gyvendinimo ataskaitą ir tada nustatėme, kad reikia reaguoti į tas didelės apimties kibernetinės atakas. Mes parengėme ir poveikio vertinimą, apsvarstėme įvairias galimybės. Ta poveikio vertinimą paskelbėme viešai, nes tai buvo svarbu renkiant šią direktyvą. Taigi, koks yra mūsų pasiūlymas? Mūsų pasiūlymas buvo patiktas šių metų rugsėjo 30 dieną. Ji patvirtino komisiją kartu su poveikio vertinimu. Tai buvo tam tikras teisės aktų paketas, kuris turėjo sustiprinti Enisos vaidmenį, apie tai jau šiandien anksčiau kalbėjome. Šis pasiūlymas buvo pateiktas tarybai ir Europos parlamentui tą pačią dieną. Pirmą kartą Europos parlamente jis buvo pristatytas, tiksliau buvo pristatyta tik direktyvos apžvalga. Ir planuojama, kad pirmasis diskusijos įvyks TVR ministrų taryboje šių metų gruodžio mėnesį. Uh, Na, o teisėkuros procedūra taryba ar parlamente prasidės 2011-aisiais. Koks yra mūsų pasiūlymo turinys? Mes nustatėme, kad didžiausia grėsmė kelia botnets ir didelės apimties atakos. Taigi šiam, šioje direktyvoje mes kalbame apie tai, kad reikėtų bausti už tokių priemonių naudojimą kaip botnets įvykdant įvairius nusikaltimus. Mes taip pat ketiname bausti už nelegalų įsiskverbimą į informacinių technologijų sistemas. Tai yra nusikaltimas, apie tai anksčiau nebuvo kalbama pagrindų sprendime. Mes manome, kad tai yra tokia veikla, kuri galėtų būti vadinama nusikaltimais kibernetinės erdvės rytyje. Mes taip pat siekiame sustiprinti Europoje bendradarbiavimą tarp teisingumo ir policijos institucijų. Mes siekiame sustiprinti bendradarbiavimą tarp kontaktinių centrų ir norėtumėm, kad būtų geriau reaguojama į skubius prašymus. Tai yra straipsnis, kurio numeris 14. 14 straipsnis. Šis straipsnis buvo ir pagrindų sprendime. Tačiau pagrindų sprendime nebuvo prievalės sureaguoti prašymą per tam tikrą laiko tarpą. O dabar mes siūlome tokią prievalę, nes norime, kad kontaktiniai centrai greičiau reaguotų į pateiktus prašymus. Jau ne vieną kartą mes girdėjome, kad Kartais labai ilgai dėlsima kai kuriuose valstybėse narėse sureaguoti į prašymus. Taip atsitiko 2007 metais, kai ataką patyrė Estija. Ir būtent dėl šios priežasties Estija negalėjo tinkamai reaguoti į šią ataką. Taigi dėl to mes siūlome prievalę. Mes norime, kad būtų greičiau reaguojama į prašymus. Tikrai nenorėtumėm, kad valstybės narės per 8 valandas viską išspręstų. Tai tikrai nerealu. Tačiau, kai yra kažkoks tai skubus atvejis, kai vyksta didžiulė ataka, tai valstybės narės tiesiog norėtų žinoti, kokios pagalbos jos gali tikėtis iš kitų ir iki kada. Taigi tai būtų prievalė tiems, į kuriuos bus kreiptasi tiesiog tokios valstybės narės turėtų pasakyti, ar jos galės padėti, kada galės ir kaip. Turiu pasakyti, kad šiuo metu mes neturime išsamių statistinių duomenų arba informacijos apie grėsmių, tokių kaip kibernetinės atako, atakos apimti. Mes nuolat apie tai kalbame, tačiau mums reikia konkrečių duomenų, reikėtų konkrečių procesų, kurių pagalba valstybės narė sistematiškai galėtų rinkti duomenis apie kibernetinės atakas. Taigi mes norime įvesti prievalę rinkti statistinius duomenis apie kibernetinius nusikaltimus. Tačiau tik apie tokius nusikaltimus, kurie yra paminėti direktyvoje. Tai yra keturi nusikaltimai, trys iš jų jau buvo paminėti ir pagrindų sprendime. Tai yra nelegali prieiga prie info, informacinių sistemų, neteisėtas pasinaudojimas duomenimis, neteisėtas, neteisėtas pas, panaudojimas, pasinaudojimas informacinėmis sistemomis ir prasiskverbimas į, į sistemas. Taip pat mes siekiame sustiprinti sankcijas, sugriežtinti sankcijas. Mes siūlome maksimalę įkalinimo bausmę mažiausiai trejiems metams. Na, pagrindų sprendime buvo kalbama apie vienerių metų įkalinimą, dabar mes jau kalbame apie trejus metus. Jeigu yra sunkinančių aplinkybių, tokių kaip, kad jeigu nusikaltimą įvyks, įvykdo organizuota nusikalstama grupuotė arba jeigu nusikaltimą Vertimas yra įvykdytas naudojant priemonę, kuri yra skirta renkti atakas ir dėl to nukenčia daug informacinių sistemų arba kai yra padaroma didžiulė žala, tuomet kai yra sužlugdoma sistema, kai padaroma daug finansinės žalos arba prarandama daug asmenių domenų. Visa tai yra laikoma sunkinančiamis aplinkybėmis naudojant botnets. Taigi, jeigu naudojate botnets, ir virusas, su sukelia tokią didžiulę ataką, tai jau yra sunkinanti aplinkybė, nes yra padaroma didžiulė žala, nuo to gali nukentėti daug žmonių. Na ir trečioji sunkinančioji aplinkybė yra štai kokia. Kai nusikaltimas yra įvykdomas slepiant tikrąją e, nusikaltelio tapatybę, mes tikrai nenorėtumėm, kad e, nebūtų įmanoma įvykdyti ištirti kibernetinių atakų dėl to, kad neaišku, kas jas įvykdė, kai buvo apsimetama kitais žmonėmis arba kai buvo sumokama kažkam, kad būtų galima pasinaudoti jo aplinkybę. E, tapatybę, atsiprašau. Gali būti taip, kad kažkokio asmens kompiuteris įvykdo kibernetinę ataką, tačiau kompiuterio savininkas to net ir nežino. Taigi, tiek apie bausmes. O dabar aš labai trumpai, jeigu leisite, norėčiau paaiškinti, kas tai yra botnet. Aš jau anksčiau bandžiau tai paaiškinti. Taigi dar kartą. Nusikalteliai arba nusikalstamos grupuotės įsigyja arba pagamina e, kenksmingą programinę įrangą tuomet tokią įrangą įvairiamis priemonėmis, dažniausiai internetu, būtent dėl to yra ir dalelytė net pavadinime, yra išplatinama. Gali būti išplatinamas tas virusas ir USB raktais. Ir tada virusas paplinta. Virusas gali plisti ir internetu, tikriausiai, bet mes dar to nežinome. Taigi taip dažniausiai plinta virusai. Bot tai yra tam tikras virusas, kuris instaliuotas į kompiuterį, patekęs į kompiuterį, tokį kompiuterį paverčia zombiu. Daugeliu atveju jūs net nežinosite, kad jūsų kompiuteris buvo užkrėstas ir kad tas kompiuteris priklauso užkrestų šimtų tūkstančių kompiuterių tinklai. Na ir tuomet jūsų kompiuteris paklūsta nusikaltelio komandai ir jis prisideda prie atakos. Jūsų kompiuterį kontroliuoja pagrindinis serveris, vykdomas nusikaltimas. E, kompiuteriai zombiai gauna komandas, pavyzdžiui, tokias kaip siūsti spamą. Gali būti ir taip, kad tiesiog toks užkrėstas kompiuteris, kompiuteris zombas, zombis išsiunčia begalės spamo šiukšlių, kompiuterinių šiukšlių. Taigi, gavęs komandą, uh, kompiuteris zombis vykdo ataką. Taip atsitiko Estijoje. Ta pačią dieną daug kompiuterių tiesiog įvykdė tą ataką per vieną serverį. Ačiū. Dėkoju. Na, dar liko šiek tiek laiko klausimų ir atsakymų raundui. Na, manas rašė trys asmenys. Ir tie, kurie norėtų užklausti, užduoti klausimus, prašau apsiriboti dviem minutėmis. Ir ponas Keliam iš Estijos nenustebino, kad jis pirmasis nori užduoti klausimą. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau patikoti visiems e, kalbėtams už tai, kad pasidalijote savo patirtimi ir žinimis. Ir mano klausimas yra e, atstovų iš Estijos. Gal galėtumėte. Uh, plačiai nušviesti šio centro skirto kovai su kibernetiniais nusikaltimais veiklą. Tas centras veikia jau trejus metus, taigi kokios valstybės narės dalyvauja jo veikloje ir panašiai. Na, bendrais brožys tariant, manau, kad labai svarbu, jog komisija e, formuluoja naujų minčių, idėjų, pasiūlymų. Tai tikrai labai teigiamai vertinu tokias iniciatyvas. Na, kaip minėjote, komisija e, ketino atsiųsti artimiausiu metu atstovus į mūsų pakomityti. Na ir paskutinis kalbėtojas ponas Janskis kalbėjo apie individualios atsakomybės problemas. Aš asmeniškai manau, kad bandant nustatyti nusikaltelį, tai ir yra sudėtingiausias klausimas. Na ir Na, kažkas gali teisėtai naudotis mano kompiuteriu ir telefonu. Kaip čia yra su atsakomybė tuo atveju? Jeigu kažkas neteisėtai pasinaudoja mano ginklu, tai čia yra labai aišku. Bet kaip tuo atveju? Na, o kai dėl žalos, tai čia irgi kokia trečių šalių atsakomybė. Labai svarbių dalykų pasakė ir ponas Helmbrechtas. Jis kalbėjo apie piliečių įtraukimą į e, kibernetinės gynybos skūrimą, nes mums reikalinga gas visuomenės dalyvavimas ir neleiskime, kad e, kibernetinių kovų laukus dominuos e, destruktyvios grupuotės, nes e, internetas svarbi demokratijos, teisinės viršenybės priemonė. E, Taigi neleiskime, kad e, kibernetinės atastakos užkirstų kelią pagrindiniams teisėms, o kai dėl mm, bendradarbiavimo, tai kalbėti apie informacijos mainų forumus ir atitinkamus planus juos kurti, o kita vertus matome, kad e, besivystant kibernetinėms technologijoms, tai tos technologijos yra labai įslaptintos ir kiekviena valstybė norėjo norėtų e, pasilaikyti vien tik sautas technologijas. Taigi ar čia nežvelgite potencialaus konflikto tarp e, bendradarbiavimo skatimo keitimas informacija žiniomis, o kita vertus e, modernių gynybos technologijų panaudojimo. Dėkuoju ponui Kalam, laikytis laiko ir dabar ponia Nikolai, prašau. Dėkuoju. Mano klausimas susijęs su pavojus kibernetiniams sistemoms. Turiu konkretų klausimą susijusiu su uh, programišiais. Ar žinote, kiek, kokie statistiniai duomenys 2000 metais, kiek buvo kibernetinių išpolių ir kur, už kurias buvo atsakingi programišiai? Uh, nes tai buvo susijęs su grėsmėmis susijusiamis iš, su išsilaužimais kibernetiniais, o kitas klausimas susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Na ir organizuotas nusikalstamumas vis gudresnis, naudoja vis geresnės priemonės, tačiau teisinių požiūrių reikalingi teis, ne vien tik tais teisės aktai, bet labai svarbu uh, užtikrinti galimybės ateityje taikyti tas direktyvas. Taigi, ar e, esate numatę konkrečių veiksmų, kurie leistų parengti tyriejus, nes tyrimo požiūriu valstybės narės dar susitarė su dėlėmis problemomis. Na ir trečias klausimas susijęs su ankstyvojo perspėjimo sistemomis. Na ir e, tarsi siūloma sukurti ankstyvųjų perspėjimo sistemą, tam, kad galima būtų išvengti e, kibernetinių atakų. Tai norėčiau paklausti, ar egzistuoja techninės prielaidos. Dėkuoju, ponė Gomis. Ačiū. Norėčiau paklausti štai ko. Atsižvelgiant iš jų pavojų pobūdį, norėčiau paklausti, kaip nauja direktyva leis užtikrinti e, kad būtų atskirti pil, atskirtos e, karinės ir pilietinė atsako ar savo <clears throat> civilinės saugos aspektą. Na, ar e, manote, kad reikėtų užkurti sinergiją, apjungti e, karinius atsakus ir civilinės saugos atsakus? Um nochmal auf die neuen Strukturen zurückkommen. Der eine andere kai Enisa buvo sukurta, mes turėjome, e, dabar nėra to asmens, kuris yra atsakingas už tą e, veiklos rytę, kurią jūs minėjote. Mes steigiant Enisa e, galvojame, kaip paskirstyti mūsų kompetencijos rytis ir buvo vykdom, vykdom, įvykęs posėdis Kretoje labai svarbus to klausimu. Ir e, Aišku, kad ENISO struktūromis e, pasinaudoti galima tokiais atvejais, tačiau tai neprivaloma to daryti. Ir kiek valstybės narės yra pasirengusios e, bendradarbiauti bendradarbiaudamos tarpusavyje stiprinti Enisos pajėgumus. Komisijos projekte kur kalbama apie Enisos veiklos traukimą į tam tikrus politinius procesus, Enisos galimybės čia veikti yra gana ribotos. Tai reiškia, kad mums trūksta tam tikrų mūsų veiklos nuostatų privalomumo. Jis ne, mes, mūsų rankos yra tarsi šiek tiek surištos. Ir tai reiškia, kad e, kiekvieną kartą mums į, į mūsų veiklą, į mūsų konkrečius žingsnius turi būti įtraukti ir konkret, konkretus politiniai sprendimai. Ateityje e, Nisos, Enisos e, vaidmens stiprinimas ir e, Enisos vaidmuo apskritai, e, jo reikšmė bus vis didesnė ir tą būtina bus aptarti ir ateityje. E, ir e, reikės dėrėtis ir su jungtinėmis valstijomis. Ir aišku, dėrybose su jungtinėmis valstijomis Enisa e, turės vaidinti tam tikrą vaidmenį. Todėl kaip jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima šį klausimą paversti tam tikro tarptautinio masto e, klausimu, kad Enisa, Enisos vaidmo sustiprėtų? Dėkoju. Labai ačiū, nors galiausiai panetikau. Ačiū, pirmininkė. Aš nesu sėdo komiteto narė, tačiau mane labai domina šis klausimas. Dabar aš toliau kalbėsiu rumunų kalba, užsidėkite ausines. Întâi și întâi consider că este extrem de important ca Uniunea Europeană să... Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad Europos Sąjunga turėtų strategiją susijusią su mm, interneto sauga. Ir mums reikia mm, gerokai stipresnio planavimo ir geriau jį struktūrizuoti, todėl norėčiau, kad komiteto nariai taip pat pagalvotų ir apie Enisos mandato pratesimą. Reikia kovoti dėl to, kadangi šimtmetų tikrai neužtenka, reikia ilgesnės e, finansinių išteklių panaudojimo perspektyvos Enisai ir dėl to norėčiau e, visus pagituoti kad būtų pratestas šis mandatas bent iki dešimties metų. Antras dalykas. Dėl kritinės ar labai jautrios pažeidžiamos infrastruktūros norėčiau pasisakyti. Europos lygmenių kalbant, dėja, mes neturime pakankamai veiksmingų priemonių siekiant apsaugoti e, tokios infrastruktūros naudotojus. Yra ir atviro kodo sistema, ir Europos lygmenių mes e, rengiame, kuriame tam tikrą e, interneto saugos įvertinimo sistemą, tačiau dar nepakankamai yra padaryta iki šiol. O kalbant apie tapatybės valdymą ir elektroninį parašą ir panašiai, mes taip pat dar turime daug ką nuveikti. Ir čia mes turime dirbti tikrai labai intensyviai. ES ir visas pasaulis turėtų apibriežti tam tikrą įstatyminę bazę Europos Sąjunga turėtų tiksliai nustatyti, koks, kokia turėtų būti atitinkamų teisės aktų taikymos rytis, kas yra taikytina duomenų perdavimui, jų apsaugai ir panašiai. Ir norėčiau pateikti klausimą. Cyber Europe 2010, tai pirmasis e, bandymas Europos lygmenių sukurti tam tikrą e, saugos infrastruktūrą. Į šį projektą yra traukiamos e, kai kurios valstybės narės tiesiogiai, kitos yra stebėtojų statusų įtrauktos. Kaip būtų galima apsaugoti tas valstybės narės, jeigu jos yra tik tai stebėtojos? Ar tai nėra, e, ar tai neužkerta kelio sukurti, iškart neužkerta kelio sukurti tikrai pakankamai stiprią sistemą? Dėkoju. Very much. Uh, Na, aš maniau, kad ir mūsų nėra ekspertų, bet kaip matau, kolegos, vis dėlto esate tikri ekspertai. Ir dabar kreipiuosi mūsų svečius, paprašysiu jūs atsakyti į klausimus. Tikrai nesitikiu, kad atsakysite visi visus klausimus, tiesiog galbūt atsakykite į tuos klausimus, kurie mums jums skirti tiesiogiai ir į kuriuos nu, labai norėtumėte atsakyti. Pirmoji žodžio paprašė pane tik, nes labai skubai lėktuvą. Norėčiau visų jūsų paprašyti kalbėti neilgiau kaip po penkias minutės. Pane tik, prašom. Ačiū. Visų pirma, dėl centro ir bendro konteksto. Iki 2007 metų tokio centro dar nebuvo. Vis dėlto 2003 metais buvo patiktas pasiūlymas dėl tokio centro kūrimo. Per, pastaras, per pastaruosius du dešimtmečius Estijoje daug kas pasikeitė. Na ir paaiškėjo, kad reikia kažkaip apsaugoti informacinės technologijas. Taigi buvo pradėtas įgyvendinti projektas ir 2008 metais centras tapo tobulumo centru. Aš 2006 metais pradėjau dirbti tame centre, norėjau užtikrinti geresnę kibernetinę saugą Estijoje. Šio centro tikslas yra sustiprinti NATO uh, pajėgumus kovoti su kibernetiniais išpoliais. Šis centras neveikia ištisą parą visas dienas per savaitę. Tai yra institucija, kuri nagrinėja išmoktas pamokas, ieško įvairių techninių sprendimų, analizuoja įvairius incidentus visame pasaulyje Na ir tuomet siūlo pagrindinius principus, kaip užtikrinti kibernetinį saugumą. Šiuo metu mūsų centras dirba trijose pagrindinėse srityse. Aš turiu teisinį išsilavinimą, taigi dirbu teisinėje srityje. Taip pat mes kalbame ir apie infrastruktūros apsaugą, kalbame apie kibernetinės saugos karinius aspektus, taigi tiek apie centrą. Dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti, jis yra susijęs su klausimu apie organizuotą nusikalstamumą. Buvo teirautasi dėl kibernetinės saugos priemonių aktyvaus taikymo galėčiau pasakyti štai ką. Galbūt tie teisiniai ir politiniai sprendimai, kurie jau egzistuoja, bet kurie galbūt netaip jau gerai pritaikomi dabar, yra susiję ir su duomenų apsauga, duomenų kokybė, galimybė keistis mainais, bendradarbiavimas su žvalgyba. Uh, Tai svarbu kalbant ne, apie, ne vien tik apie bendradarbiavimą baudžiamosios teisės srityje. Reikėtų galvoti ir apie nacionalinį saugumą galimus karinius kibernetinių atakų aspektus. Tai yra dar viena centro Estijoje funkcija. Mes nagrinėjame galimybės, kaip gali bendradarbiauti viešasis ir privatus sektorius. Taip pat noriu pasakyti, kad šiuo metu Estija, Latvija, Lietuva, Slovakija, Italija, Vokietija, Vengrija ir Ispanija dalyvauja šio centro veikloje. Junktinės Amerikos valstijos ir Turkija taip pat šiuo metu siekia įsijungti į šį procesą, taigi tiek. Labai ačiū toliau, panas Helmbrecht. Ačiū. Buvo pateiktas klausimas dėl informacijos mainų ir turimos patirties ES ir valstybėse narėse dėl IT saugumo. 2009 metais ITC buvo pateikusi ataskaitą Ten kalbama apie infrastruktūros saugumą ir konstatuojama, kad saugumo lygis skirtingas valstybėse narėse. Taip pat buvo klausta ir ar turime duomenų apie programišius, juotakas. Na, Europoje tokių duomenų neturime. Kalbant apie atskiras valstybės narės, tai uh, Baudžiamojo persikėjimo institucijos, statistinės institucijos turi tokių duomenų, tačiau tie duomenys nėra konsoliduoti. Dažnai nedaromas skirtumas tarp įvairių e, programišių vykdytų nusikaltimų rušių, kibernetinių atakų rušių. E, Jeigu kalbame apie iš ankstinį perspėjimą, tai galėčiau pasakyti štai ką. valstybės narės kūrė vyriausybinės kompiuterių e, reagavimo sistemas. Šiuo metu tokios, tokių sistemų yra 23, 22, norėtumėm, kad visos 27 valstybės narės turėtų tokias sistemas. Problema yra ta, kad e, ne visos vyriausybės vienodai keičiasi duomenimis. Taigi reikės šiek tiek laiko problemai išspręsti. Uh, Ir dažniausiai silpniausia yra ir silpnoji tokios grandinės dalis. Kitais metais planuojame gyvendinti projektą susijusiu su iš ankstiniu perspėjimu. Norėtumėm, kad ateityje tas iš ankstinis perspėjimas vyktų sparčiau. Čia reikėtų įtraukti ir telekomunikacijų sektorių. Čia labai svarbus vaidmuo tenka Enisai. Ir tikiuosi, kad ateityje mes turėsime geresnių duomenų. Apibendrintamas galiu pasakyti štai ką. Mūsų laukia dar labai ilgas kelias, kol visos valstybės narės turės, galės užtikrinti vienodą kritiškai svarbi infrastruktūra apsaugos lygį. Ir taip pat reikės daugiau laiko, kol turėsime pakankamai informacijos europinių lygmenių. Ačiū. Dėkuoju ir dabar ponas e, e Servida. Na, sureaguosiu tik į keletą klausimų, ypač dėl to, kaip mes žiūrime Nisos vaidmenį. Tai, ką minėjo parlamento nariai, kai jie kalbėjo dabartinį mandatą, Ir kai buvo įsteigta Nenisa kaip organizacija, dėrybas buvo ilgos, uh, Na ir jau vien dėl plėtros buvo spaudimo, nes e, prisingus didesniam narių skaičiui pasikeitė lūkesčiai ir e, poreikiai, lyginant su tuo, ko buvo tikimasi iš Anisos anksčiau. Na ir nuo pradinio agentūros kūrimo etapo egzistavo problemos ir jis sukurta pagal labai griežtą reglamentą, jame labai aiškiai apibriešta jos e, veikla ir pribotos galimybės įsikišti. Na, o kita vertus pasikeitė požiūris Nes pasaulis du sikius jau pasikeitė ir dabar daugiau perspėjimų. Taigi gerai, kad valstybės narės suvokė, kad reikalinga keitimo direktyva, taryba patvirtino rezoliuciją na, ir tai komisijos parengtos to kritinės infrastruktūros apsaugos veiksmų plano tasa. Na ir E, po diskusijų dėl internetinės saugos ES buvo patvirtinta rezoliucija, kur pasirinktas toks labai bendradarbiavim, pasirinktas požiūris į kibernetinę saugą ES. Ir labai svarbu įtraukti valstybės narės tam, kad jos geriau ir tampriau bendradarbiautų, kad bendradarbiavimas būtų išplėstas, patoblintas. Ir čia reikalinga ENISA, nes jai tenka labai svarbus vaidmuo. Na ir tai susiję ir su tuo pasiūlymu, kurį suformulavome rugsėjo 30 dieną. Ir tame pasiūlyme bandome atsižvelgti tiek į naujoves, bet ir politinius signalus, kuriuos pasiuntinė vien tik tais e, taryba, Europos taryba, bet ir susiję asmenys, institucijos, valstybės narės, organizacijos, vartotojai ir taip toliau. Taigi mes bandėme apibriežti tokį Enisos vaidmenį, kuris leistų geriau sureaguoti į iššūkį iššūkius, o iššūkiai yra štai kokie. Tai yra labai svarbu, kad Europa veiktų kaip regionas ir čia turime pripažinti ir valstybių narių atsakomybę. Būtent dėl šio požiūrio Enisos vaidmuo yra svarbus, svarbu teikti, teikti paramą valstybėms narėms, tačiau svarbu, kad Enisa turėtų tinkamas priemonės ir šiuo pasiūlymu jos bus suteiktos. Apie tai kalbėjo ir ponas Helmbrechtas. E Ir čia reikalinga politinė parama tam, kad gerai, gerai žinotume, e, kokios, kokius duomenis turime, pažiūrėjau, apie atakas 2010 metais. Taigi reikalingi statistiniai duomenys, o taip pat yra klausimas, kas teiks tuos statistinius duomenys. Ir reikia pasižiūrėti, ar to duomenų teikėjai turi savų um, interesų. Na, Man rodos, ponas Helmbrechtas teikia statistinius duomenys iš Vokietijos. Tai kyla klausimas, ar ta pati situacija yra Europoje ar visame pasaulyje. Taigi mes renkiant politinius pareiškimus, mes turėjome 80 puslapį vien tik su statistiniais duomenimis ir remtis tais duomenimis galėjai padaryti bet kokią politinę išvadą ir padaryti bet kokį politinį pareiškimą, nes viskas yra įmanoma. Ir vėlgi, galvojant apie kibernetinius e, e, nusikaltimus, organizuotą nusikalstamumą, tikrai reikėtų daugiau bendradarbiavimo. Ir kita vertus tai susijęs su dideliais, už viskos lypiančiais individualiais interesais. Ir tai e, svarbu, kad veiktų, kad valstybės narės bendradarbiautų ir tokiu būtų būtų parengiami ir bendrai naudojami statistiniai duomenys ir tokiu būdu valstybės narės galėtų įvertinti kibernetinės saugos būklę. ES politinių požiūrių, galvojant iš jūsų pozicijos, taip pat valstybių narių vyriausybės pozicijos. Na, o šiais duomenimis naudotas ir privatus sektorius, nes mano manimas svarbu yra tai, kad e, privatus sektorius taip pat galėtų priimti sprendimus paremtus įvertintais ir patikimais duomenimis. Na, mes, aišku, galime kalbėti apie išteklius ir taip toliau, tačiau atliekant poveikio verdinant, e, atliekama ir analizė, kuri leidžia įvertinant na, finansinius poreikius, vėlgi viskas keičiasi, nes. E, reikia dar diskutuoti ir sutarti dėl finansinių aspektų ir aš manau, kad ir komisija mielai dalyvausite diskusijose. Tačiau ir poveikio vertinime jau yra nuorodų, ko reikės iš kiekvieno. Na ir sakyčiau, dabar ENIS, pasiūlymą dėl ENISOS ir visą bendrą komisijos siūlomą pagrindą, kuris yra susijęs su e, komisijos pasiūlytus tą skaitmeninę darbo atverkę, tai susiję ir su tokiais klausimais kaip e, elektroninė tapatybė, parašas ir taip toliau. Taigi mums reikalingas toks pagrindas, kuris leistų užtikrinti e, šių įsaveikumą ir teisinį tokių priemonių pripažinimą, kuriomis galėtų naudotis vyriausybės, piliečiai ir verslas. Ir kalbėjau apie piliečius, nes tikrai piliečius reikia įtraukti. Na ir iš tikrųjų elektroninių perspėjimų sistema skirta ir piliečiams. Jeigu nepasieksime, kad piliečiai viską geriau suprastų, tai nepasieksime, kad jie tinkamai veiktų. Aš, jeigu mes nepasieksime piliečių, kad ir jie yra atsakingi už atsaką, tai e, nieko nepasieksime. Ponas Atvikas, na, norėčiau pratesti mintį dėl perspėjimo ar tos minties, kad reikia rinkti informaciją. Na ir buvo užduotas klausimas, kaip galima palengvinti ankstyvojo perspėjimo sistemų veikimą. Na, gal žiūrint iš policijos bendradarbiavimo perspektyvos, mes įsteigėme Europos perspėjimo platformą. Uh, Na ir tai remiasi tarybos išvadomis, kurios buvo parengtos pirmininkaujančiant Prancūzijai 2008 metais. Ir tose išvadose siūloma, kad būtų sukurta Europos perspėjimo e, platforma. Ir ji jau egzistuoja du lygmenys. Ji galėtų egzistuoti dviem lygmenimis. Tai yra Europolo, tai yra Europolas gauna ataskaitas iš valstybių narių. Tačiau tam, kad e, tas ataskaitos ir duomenys būtų teikiami, reikalingos platformas pačiose valstybės narėse. Ir klausimas yra, valstybės narės turi tokias platformas, ar piliečiai turi galimybę informuoti apie kibernetinius e, e, nusikaltimus. Ir kai kuriuose valstybėse nėra tokių platformų. Mes galime teikti joms e, finansinę pagalbą, kad tos platformos būtų suteiktos. Turime nemažai skambučių centrų, um, kuriuos administruoja um, komisija. Ir, ten teikiama informacija apie kibernetinius nusikaltimus susijusius su turiniu, pažiūrėjau, vaikų pornografija. Tačiau kyla klausimas, ar yra kažkokių tai um, centrų, kur galima um, teikti informaciją apie nustatytus spemus, internetinės šiukšlės, uh, vadinamas fishes ir taip toliau, ne, turinio nusikaltimus. Taigi egzistuoja kai kur jau tai tos e, reagavimo platformas, tačiau ne visur. Taip pat pirmininkaujant ir Ispanijan, balandžio mėnesį buvo patvirtintas tarybos išvados ir jų kontekste buvo suformuoluotas pasiūlymas, kad komisija įvertintų, ar mes galėtume kurti Europinį kovos su internetiniais nusikaltimais centrą. Ir čia reikėtų apjungti e, įvairius gebėjimus ir pajėgumus, kurie egzistuoja valstybėse narėse, įvairiose organizacijose, institucijose. Ir reikėtų apjungti tuos operacinius pajėgumus tam, kad būtų palengvintas informacijos tyrimas ir surinkimas. Taigi manome, kad informacijos mainai yra esminis dalykas ir čia jau darome pažangos. Bet e, reikia dar daugiau pastangų. O kai dėl sąsajų tarp e, civilinių ir karinių sričių, na taip, tai sauga ne vien tik tai karinės sritis, tai yra valstybių narių ir civilinės saugos sritis. Bet jeigu daromas skirtumas tarp karinės ir civilinės e, srities, tai tai yra siauras požiūris. Na ir mūsų vertinime Mes rėmėmės e, ataskaitomis informavimu apie tai, kaip e, dėl botnet e, buvo daroma žala kariniais ryčiai. Ir tie botnet buvo perdodami per atminties raktus, USB raktus. Na, ir jeigu tokie nusikaltimai vyktų plačių mastų, tai ir iš jų poveikis būtų didelis. Na, su Andrėjas Sirvida. Mes dalyvame JAV e, e, bandymuose, bandant atremti e, kibernetinės atakas. Ir čia taip pat dalyvavo ir karinės struktūros. Ir karinės struktūros gavo informacijas apie tai, kas buvo daroma ir taip toliau. Manome, kad ateityje, aišku, visi susiję visos susijusios šalis būtų įtrauktos į tuos darbus tam, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas. Kol kas šiuo metu tai nedaroma, bet e, galbūt artimiausia ateityje dar to taip pat nevyks, tačiau e, tikrai to neišvengsime. Bet vėlgi tai yra jautrus klausimas, nes e, informacijos perdavimas taip pat yra sudėtingas dalykas. Enisas vaidmuo. Aišku, jis labai svarbus ir nušviesime iš mūsų perspektyvas ir Europolo vaidmenį. Aš jau dariau nuorodą Europos perspėjimo platformą ir manome, kad Europolas būtų e, tinkamiausias kandidatas, kai galvojame apie Europos kovos su, su kibernetiniais nusikaltimais kovos centrą. Mums Na ir manau, kad Europolas čia neš savo tinkamą indėlį. Manau, kad toks pasiūlymas tikrai bus suformuluotas ir mes jam pritarsime. Na, čia galbūt reikš, kad reikės užtikrinti geresnį e, bendradarbiavimą tarp SIPOL, NISOS, Europolo, Eurojusto. Pavyzdžiui, atliekant e, mokymus, Europolas jau prisėmė nemažai atsakomybės už e, apmokymus, bandant užtikrinti teisės aktų laiką. Taigi e, yra įvairių agentūrų, kurių vaidmuo e, svarbus ir galbūt reikėtų įvertinti, kaip galima būtų ger, gerinti koordinavimą tarptų agentūrų veiklos. Nu, nustatant nusikaltimus, tai šiuo metu e, yra vykdomas tyrimas. E, Už tą tyrimą atsakinga viena įmonė ir e, tyrimo tikslas yra kaip nustatyti sukčiavimo atvejs internete. Jau vyko antrasis klausimas skirtas šiam e, klausimui. Jis buvo renktas kartu su Belgija kaip pirmininkaujančia šalimi ir e, to tyrimo rezultatai bus žinomi gan greitai. Na, o kai dėl asmeninės atsakomybės? Na, tai sutinku dėl to, kad vart, kiekvieno vartotojo atsakomybė už savo kompiuterio apsaugą vis didėja. Na, mes e, turime saugos diržus e, automobilius ir žinome, kad juos reikia užsisekti. Nuo kivertans e, programinės įrangos gamintai taip pat atsakingi už tai, kad ta programinė įranga būtų kiek įmanoma saugesnė, o, o tas balansas tarp tos atsakomybės yra labai uh, sudėtingas dalykas ir sutinku, kad mes galbūt iš tikrųjų pamirštame e, asmeninę vartotojų, naudotojų atsakomybę, tačiau ragindami juos elgtis atsakingai, mes taip pat e, turime suteikti jiems galimybę informuoti apie tai, kas daroma ar vyk, neteisingai, kas vyksta netingai ir turime su, sukurti ir atitinkamą informavimo sistemą. Pone Hartvikai, ar norėtume ką nors pridurti? Taip, mielai, norėčiau pakomentuoti ponios Nikolai klausimą dėl statistinių duomenų. Na, taikim, paimkime kibernetinę ataką, kurį vykdome. Ir čia yra dvi didžiosios šalis. Iš vienos pusės turime saugumo šalį, tai yra viešo įstaiga, verslo įmonė, kur yra užsipulta, na ir ji turi formalių in, in, interesų, reikalingai pagalba, o taip pat yra žalos įvertinimas. O kitos pusės yra nusikalstamoji šalį, tai galbūt gali būti ir valstybės interesas persukėti tokį nusikaltimą kaip E, kaip nusikaltimą. Na ir čia galbūt reikėtų nurod, palikti viską teisėjo nuožiūrai, kaip kokius te, taikyti reikėtų teisės aktus. Na ir galbūt e, dėl įvairių priežasčių apie tokį nusikaltimą net nebus pranešama policijai. Na, kai dėl Europos kibernetinio nusikalstimų centro jūs kalbėjote apie apmokymus, tai tikriausiai mokymai taip pat bus labai sudėtingas ir svarbus elementas. Čia na, ir labai svarbu standartizuoti tuos apmokymus ir taip toliau. Ir šioje srityje veikla jau vykdoma. Dėkoju. Dėkoju man, musiems mūsų svečiams ir ekspertams. Manau, kad dabar e, daug geriau suprantame, kas yra kibernetinis saugumas. Tai yra susiję ne vien tik tai su internetinėmis šiukšlėmis, kuriuo mes gauname kiekvieną dieną elektroniniu paštu. Prisimenu tokį vieną atvejį iš Lenkijos ir Lenkijos prezidentas turėjo savo oficialų tinklapį ir jis buvo užsipultas, nes tie žmonės, kurie e, lankėsi toje svetainėje, buvo iš karto e, permetami į pornografinės svetainės. Na, tai Galbūt jos buvo ir įdomesnės negu prezidento svetainė, bet toks faktas tiesiog egzistavo. Ir dabar mes suprantame, kad tai gali būti tikrai labai pavojinga, galvojant pavyzdžiui apie bankų sistemus e, ir svetainių saugumą ir apskritai apie saug, visus saugus aspektus. Na, manau, kad tai ne mūsų paskutinis susitikimas, ne abejo, be abejo, kalbėsime apie tai ir ateityje. Dėkuoju už tai, kad atvykote. Gaila, kad taryba atsisakė atsiųsti savo atstovus į mūsų diskusijas bet paprašysime baronienės Ashton uh, po kelių dienų parlamente um, pakalbėti apie tai, jeigu mus domina kibernetinės saugos klausimai. Ir aš siūlau, uh, kad koordinatoriai galbūt tarpusavyje aptartų šį klausimą ir uh, pasiūlytų afetui uh, surenkti diskusiją su komisija ir taryba dėl kibernetinės saugumo, dėl to, kaip galima būtų apsaugoti mūsų šalis ir taip toliau. Tai rimtas klausimas, nes e, žinome, kad, pavyzdžiui, tarp NATO šalių vyksta diskusija dėl to, ar e, čia taikytinas kibernetinių nusikaltimų atveju penktasis straipsnis ir jo nuostatas. Taigi aš manau, kad ir ES ateitie apie šios klausimus ateitie kalbėsime. Dėkoju. Dėkuoju visiems.